norėčiau Europos parlamento vardu kalbėti apie Nikolės Fonteno e, mirtį, kurį mums paliko prieš kelias dienos po ilgo politinio gyvenimo, skirto tarnauti visuomeniai ir kovoti už e, idealus. E, mes ją atsiminsime su dėlę pagarbą ir dėkingumu. Pirmą kartą ji buvo išrinkta 1989 metais ir buvo 84 e, metais ir e, ilgai buvo mūsų parlamento narė, buvo trejus metus e, pirmininkė ir po to prancūzijos ministrė. Ji puikiai pažino e, parlamento ES politinės sąrangos reikalus ir kaip vicepirinkė atsakinga už taikinimą, jis su aistra dirbo tam, kad būtų konsoliduotos bendros sprendimo procedūros ir būtų stiprinamas parlamento vaidmuo ir mes jai esame daug skolingi. 1989 metais Liepos mėnesį Simon Vei kartu su Popo Simon Vei tapo parlamento pirmininkė. E, vienybė, sutarimas e, buvo devizas, kuris buvo e, patvirtintas kaip mūsų lozungas, mūsų šūkis tuo metu, kai buvo pirmininkė. Šis devizas atspindi jos politinės veiklos ir pagrindinės gairias. Na, ir žinoma, mes esame įvairūs, skirtingi ir tai yra mūsų stipriuovė. stiprybė. Mes atstovame bendrą europinę kultūrą, kurioje yra 3000 metų. Kartais mūsų interesai taip pat skiriasi, bet e, mūsų parinės vertybės e, yra tos pačios ir tik kartu mes galime apginti mūsų vertybės tarptautiniu mastu. Na, o tai ir įrašyta taip pat ir pagrindinių e, teisų hartijoje, kuri buvo pasirašyta prieš 18 metų. E, ji buvo įstikinusi, kad mūsų asamblėje turėtų skleisti visame pasaulyje mūsų vertybės, ypač e, tose sritise, kur demokratija nėra įtvirtinta ar kenčia. Ir iš savo pusės jį skleidė tas vertybės. Mes gyvename regione, kuriame netaikome e, mirties bausmė. E, gyvename ten, kur nekišami keliaimi žurnalistai, e, kur kovojame už moterų teisės, nėra e, grasinama e, žurnalistams ar e, politikams ir nėra areštuojami. Mes turime įtvirtinti tas fundamentalias vertybės. E, na, ir Nikolai Fonten, tai atrodė labai svarbu 1929 metais, e, kaip parlamento pirmininkė Nikol Fonten e, e, skelbė, kad reikia daugiau artimų ryšių su piliečiais. Norėčiau jai padėkoti ir už tai, kad ji reguliariai bendravo su piliečiais būdama parlamento pirmininkė, ji aktyviai dalyvavo šimtose konferencijų. Jos e, artimi ryšiai su žmonėmis e, buvo labai svarbus. Ji puikiai sugebėjo klausytis ir taip pat į, buvo kalbėti labai įtikinamai. Ypač e, tuo metu, kai buvo įvedama bendroji valiuta norėčiau priminti Jums apie Fonten pranešimą, pagal kurį e, finansinė parama buvo skirta 20 Europos miestų, kurie. Na, tai šis simbolinis gestas leido suvienyti Europos žmonės ir tautas. E, tai leido tūkstančiams e, Europos žmonių vieniems kitus geriau suprasti. To mums reikia dabar ypač taip pat. Nikol Fonten buvo labai drąsiai pirmininkė, ji žvelgia drąsiai į ateitį. Tuo metu e, buvo iškilęs talibanas, kuris e, niokojo Afganistaną. Ir e, tuo metu, kai buvo priešinamas E, iš vairių vyriausybių pusės buvo skirta parama taikos procesui ir ji įtikino Tony Blairą pasirašyti taip pat ES pagrindinių teisų hartiją. Atidarimo kalboje 2022 metais jis sakė, kad šiandien yra didžiulis poreikis įkvėpti sąjungai prasmės. Nuo to laiko niekas nepasikeitė ir mums e, skirta tęsti mūsų žymios kolegės darbą. Kolegės, kuri mokėjo kalbėti su žmonėmis. Mes turime įkvėpti naują entuzijazmą į e, naujos prasmės į priklausomumo šiam projektui e, jausmą. Aš e, noriu padėkoti Nikolai už tai, ką tu padarėjai, už tavo aistrą, už nuoseklumą E, dirbant e, Europos žmonėms. Kaip tu visada sakydavai, e, reikia stengtis šias idėjas gyventinti. Ačiū, Nikol. Na, dabar suteiksiu žodį ponui Weberiui. Keturias minutės, prašom, apie Nikol Fonten, prašom. Pone pirmininkė, mėly kolegos, kaip EPP mes tikrai esame nuliūdę dėl Nikol Fonten netekties. Mes nuširdžiausią užuojautą siunčiame jos uh, šeimai ir draugams. EPP šeima prarado vieną iš e, didžiausių draugų ir taip pat pradome tikrą draugę, kuri buvo šalia mūsų šiame parlamente beveik 23 metus. Per visą savo karjerą Nicole Fonten labai aktyviai dirbo švietimo politikos srityje. Ji e, žinojo, yra, kokie yra visuomenės poreikiai, kokios yra vertybės. Na ir žinojo, kad raktas į vertybės yra švietimas. Tai yra krikščioniškos demokratijos fundamentali idėja. E, Nicole Fontaine buvo puikiai krikščionė demokratija ir ji buvo įstikinusi europietė. Ji buvo APP frakcijos pirmoji moteris e, tapusi Europos parlamento pirmininkė. Ir ji buvo stipri moteris. Pastaruoju metu Nicole Fontaine mus ragino išjudinti Europą iš naujo. Mums sakė, Europą reikia paversti į na, projektu, apie kurį galėtų svajoti žmonės. Pasinaudokime šios Nikol Fonten raginimo, pagirdami didžios krikščionės demokratijos, stiprios moteris ir įstikinos europietės atmintį. Ačiū. è ovvio che il presidente Weber ha... Ponas Weber teisingai apibrėžė šią iš, iškilę figūrą Nicole Fontaine. O dabar norėčiau paprašyti minutės tylos, kad prisimintume savo kolegę bičiulę Nicole. grazie ringrazio anche il presidente pttering che ha voluto essere. dėkoju taip pat ir ponui pttering <clears throat> kuris atvyko čia kad paminėtume nicole fontaine atminimą.